Jūs atėjau laiku, tačiau kiti šiek tiek vėlavo. Jums leidus norėčiau paskelbti pareiškimą dėl terorizmo dienos aukų paminėjimo. Šiandien mes penktą kartą švenčiame, minime terorizmo aukų paminėjimo dieną. Tai yra ta data, kurią turime prisiminti, paminėdami visas aukas, kurie nekaltai nukentėjo nuo teroristinių veiksmų. Šiandien Airijoje žuvo du kariai, jų atminimą minime. Airijos Šiaurės Respublikonų armijos e, vieno iš sparnų e, kariai e, surengė šią ataką. Vienas iš žuvusių karių turi du vaikus. Dar kartą dėl barbariško akto sukelta daugy, didžiulis skausmas, žuvo du žmonės sugriautas šeimos gyvenimas. Šrilankos pietuose taip pat žuvo žmonės nuo smurto, kiti 20 žmonių ten yra sunkiai sužeisti dėl gyvybės kovojama. Europos parlamento vardu norėjau, norėčiau pasakyti, kad mus e, liūdina atakos prieš nieko nekaltus žmonės. Norėjau perduoti Europos parlamento užuojautą visų žuvusiųjų šeimų nariams. Šiandien mes kaip Europos parlamentas pasisakome prieš aklą teroristų įniršį. Mes smerkėme beprasmiškus žudimus, e, šeimų gyvenimo griovimus dėl tų teroristinių išpolių. Jos vykdo teroristai, kurie mano, kad savo bendrapiliečius tinka žudyti dėl tam tikruo e, idealų. Terorizmas yra tiesiogiai nukreiptas prie žmogaus teisės ir demokratiją. Terorizmas tai yra aklų smurtu sugriauti mūsų vertybės, vertybės, kurios ES ir mūsų valstybėse narėse mus sieja vienus su kitais. Terorizmas greuna mūsų visuomenės pagrindus ir mus liūdina, tačiau terorizmui nepavyks pakirsti mūsų visuomenės, demokratinės visuomenės pagrindų, kurie yra paremti bendromis vertybėmis. Terorizmas yra nusikaltimas, kuris turi būti pasmerktas. Terorizmas yra vienas iš didžiausių pavojų saugumui, stabilumui ir demokratinėms vertybėms tarptautinėje bendruomenėje. Terorizmas yra tiesioginė ataka prieš mūsų piliečius, pilietės ir mūsų visus. Europos parlamentas aktyviai dalyvauja kovoje prieš terorizmą. Mes remiame terorizmo aukas, mes negalime e, rasti jokio pateisinimo tokiems aktams. Būtent dėl to kova su terorizmu turi vykti remiantis teisinės valstybės principais, remiantis mūsų įstatymų gale. Visi kartu turime dirbti kovodami su šia rykšte. Šiandien Europos parlamentas prisimena terorizmo aukas, nesvarbu, kur tos aukos buvo įvykdytos aukų, Iros Riel aukų atminimui ir Šilankos aukų atminimui kvieščiau jūs minutei tylos. Ich danke Ihnen. Liebe Dėkoju, gerbiami kolegos. Prieš 30 metų, kovo 16 dieną, 79 metais, Žaumone, vienas iš ES kūrėjų, mirė. Žymime 30-asias metinės nuo jo mirties, tad norėčiau šio plenarinio posėdžio pradžioje priminti, ką jis nuveikė ES suvienijimui. Norėčiau pareikšti pagarbą tam atminimui, kurį jis mums paliko. Šiandien prisiminame paveldą, kurį mums paliko žmogus, dirbdamas, kar, dirbdamas e, tam, kad susitaikytų Prancūzija ir Vokietija. Jis žengė pirmą žingsnį, kuriant bendryją, kuri būtų paremta taika ir bendradarbiavimu tarp žmonių Europoje. Šiandien, 21 amžiaus pradžioje, tie principai, kuriuos paminėjo Žaumone ir kuriuos jis taikė ir metodai, kuriuos jis taikė, neprarado savo aktualumo priešingai. Šie visi principai šiandien yra tokie pat aktualūs kaip ir seniau. Matome problemą susijusią su finansų krize, globalizacija, ekonominiais iššūkiais, su klimato kaita. Visos tos problemos turi paskatinti mus dirbti dar glaudžiau kartu, kad galėtume apginti savo interesus ir vertybės visame pasaulyje. Lisabono sutartyje mes esame numatę, siekti pažangos, siekdami demokratinės ES, kuri galėtų veikti. Žamonė džiaugtųsi šiandien tokiu sprendimu. Tai yra e, šių, šių dienų sprendimai, kurios sąlygojo seniau padaryti sprendimai dėl ES. Būtent tas siūlymas kurti jungtines Europos valstijas, būtent siūlymas rinkti tiesiogiai žmonių atstovus įkurti Europos parlamentą ir buvo to žmogaus pagrindinės idėjos. Šiandien jis džiaugtųsi matydamas jas įgyvendintas. Mes visi dalyjamės žaumone paveldų, kuris mums paliko. Jų darbai tęsiami yra šiandieną. Jo darbai pakeitė santykius tarp ES valstybių ir šiandien tai turi takos visiems mūsų piliečiams. Minėdami 30-asias šio žmogaus mirties metinės, turime prisiminti visą, ką šiandien turime nuveikti savo ateičiai. Turime užbaigti, e, vienyti mūsų žemyną, kaip to norėjo Žaumone. Dabar, gerbiami kolegos, suteiksiu žodį Europos komisijos pirmininkui. Prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai tarp atskirų šalių egzistuoja tam tikrų privalumų, tačiau rezultatas yra toks, kiek gali pasiekti.